politinio režimo kritikai ir jie nesiniai pareikalavo, kad būtų vykdytos politinės reformos. Nuo 2011 metų kovo mėnesio e, mažiausiai šimtas e, opozicijos politikų ir šeši žurnalistai buvo sulaikyti Etijopijoje. Visi jie buvo apkaltinti su terorizmu susijusiais nusikaltimais. Ir mes žinome iš įvairiausių diskusijų, kad paprastai tokie kaltinimai yra nepagristi. Be to, du politinės opozicijos lyderiai buvo sulaikyti e, rūpjūčio pabaigoje, po to, kai jie dalyvavo susitikime su tarptautinėmis žmogaus teisų e, susitikime su tarptautinių žmogaus teisų organizacijų atstovais. Tik aš norėčiau paklausti, ar jūs turite informacijos, kad Etijopijos valdžia nesims e, kankinimų prieš šiuos asmenys ir ar jūs e, paraginsite Etijopijos valdžią suteikti šiems žmonėms prieigą prie teisinės pagalbos, pareikalausti, kad jiems būtų leista susitikti su teisininkais ir šeimos nariais. Ir ar uh, išorės veiksmų tarnyba paragins Etijopijos valdžią nutraukti šią opozicijos politikų sulaikymo praktiką? The, uh, the, the deal... Dėkoju, ponė pirmininkė, aš laukiau kolegos, kuris e, yra atsakingas už Etijopiją, tačiau Deja, jisai matyt e, yra įstrigęs kažkur ir jis negalėjo atvykti į šį posėdį. Todėl aš e, atsakysiu į šį klausimą. Ir be abejo, ES puikiai yra žinoma apie jūsų minėtas problemas. Ir mes e, gilindami partnerystę su Etijopija stengiamės jas spręsti. ES palaiko nuolatinį dialogą šiais klausimais ir tai dialogą pačiu aukščiausiu lygmeniu. ES be abejo taip pat yra e, susirūpinusi dėl to, kad yra ribojama asociacijų susirinkimo ir minties laisvė Etijopijoje. 2009 metų, 2009 e, metais patvirtintas statymas e, labai e, bendrai apibendrino su nusikaltimus susijusius nusikaltimus ir tai be abejo mus neramina, kadangi labai dažnai šis, šie nusikaltimai ar pakaltinimai nusikal, įvykdžius šios nusikaltimus yra patikimi kaip pretekstas tam, kad būtų sulaikyti opozicijos politi, politikai. Ir mes kėlėme šios klausimus. Uh, kelis kartus per e, keliose susitikimuose, kuriuose dalyvavo aukščiausio lygio valdžios atstovai. Bet ES paprašė, kad būtų surinktas politinio dialogo susitikimas dėl aštuntojo straipsnio. kuris yra susijęs su žiniasklaida ir žmogaus teisėmis. Be to, ES buvo susiju, susitikus su valstybinės ir privačios žiniasklaidos atstovais. Ir taip pat kosa spalio 28 dieną įvyks susitikimas su žiniasklaidos atstovas, kuriuo metu bus kalbama apie dabartinę situaciją Etijopijoje. Oficialūs kaltinimai, oficialiai kaltinimai buvo pateikti vienam švedijos žurnalistui, kuris buvo sulaikytas Liepos pabaigoje Etijopijos pietuose, po to, kai jis skirto sieną su uh, Somaliu. Jis buvo taip pat apkaltinęs tuo, kad jisai uh, pasisako prieš uh, valdantį režimą. Susitikimas uh, su. Atsiprašau, teismas. Uh, uh, kuriame bus teisiami opozicijos politikai, turėtų prasidėti spalio 18 dieną ir mūsų atstovai stebės e, teismo procesą atidžiai. Dėkuoju. Our... Kągi, į visus klausimus buvo atsakyta. Dabar periname prie kito darbo tvarkės e, punkto. Moterų žudynės, žudimai Meksikoje ir Centrinėje Amerikoje. Ir kaip ir pirmąjį kartą išgirdau apie tokius nusikaltimus, tai buvo 2000 metais, pamaniau, kad tai vyksta tik Meksikoje. Na, o dabar praėjus jau eiliai metų, staiga darbo tvarkėje štai matome šį punktą. Tai reiškia, kad e, tokie brutalūs žudimai ir lytimi grindžiamas smurtas prieš moteris išplito ir į kitas šalis. Ir tai yra žiauru, parlamentas, ES kelė, kėlė šių tyčinių moterų žudimų klausimą ne kartą. Ir aš manau, kad buvo moterų teisų komiteto iniciatyva parengtas pranešimas, jis buvo įtrauktas į ankstesnės kadencijos darbo tvarkę, ponas Romeva Rueda buvo pranešėjas, jis yra atvykęs ir šiandieną. Uh, Taigi dirbama su pilietinės visuomenės, žmogaus teisų organizacijų ir dingusių arba nužudytų moterų artimųjų organizacijomis. Ir dėl tos veiklos galiausiai buvo gautas teisinis atsakas į tuos nusikaltimus ir 2009 metais Amerikos žemynų žmogaus teisų teismas pasmerkė ši, šios nusikaltimus e, prieš Meksikos valstybę ir galiausiai tas teismo sprendimas leido numatyti valstybių prievolės, spręsti šias problemas ir patraukti nusikaltelius atsakomybėn. Taigi pažangos buvo padaryta, tačiau atsižvelgiant į nusikaltimų pobūdį ir į tą faktą, kad jų vis dar pasitaiko ir kad tai išplito ir į kitas valstybės, e, Dėl to reikia dar kartą spręsti ir kelti šį klausimą. Šiuose klausimuose 2007 m. spalio mėnesį parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl moterų žudimų Meksikoje ir Centrinėje Amerikoje. Na ir ES, koks galėtų būti ES vaidmuo kovojant su šios, šiuo nusikaltimu. Na ir šiandieną išklausysime ekspertų, taip pat kolegų, bandant išsiaiškinti, ką būtų galima padaryti, kad būtų paremta kova su šiuo nusikaltimu. Taip pat Junktinių tautų vyriausiai įgaliotinė žmogaus teisėms, ponia Pilar, irgi išsakė savo susirūpinimą ir šių metų Liepos mėnesį apsilankiusi Meksikoje susitiko su nukentėjusių artimaisiais. Europos, Latinų, Amerikos ir Karibų, jūrų, Karibų jūros valstybių viršūnių susitikimas įvyks 12 metų gegužės mėnesį ir mes manome, kad šis konkretus feminicido, feminicidų klausimas galėtų būti trauktas į darbo tvarkę, kadangi tai nusipelno mūsų visų dėmesio, tai nėra vien tik tai žmogaus teisų problema. Taip pat esu dėkinga Ledi Ashton, vyriausiai galiotiniai, dėl jos pareiškimo, kur ji teigia, kad e, visomis išgalėmis parems kovą su šiais nusikaltimais ir ji yra pasirengusi dalintis geriausią praktiką ir bendradarbiauti sprendžiant e, šią klausimą e, kartu su Latino Amerikos valstybėmis. Prieš suteikdama žodį e, moterų reikalų komiteto naujajam pirmininkui, norėčiau pasveikinti visus ambasadų atstovus ir ambasados atsiuntė atstovų į mūsų klausimus iš El Salvadoro, iš Meksikos, Nikaragvos, Hondūro, Gvatemalo ir iš Kubos. Taigi ačiū Jums visiems, kad atvykote į mūsų klausimus. Jūs parodėte, kad irgi esate suinteresuoti rasti sprendimą. Taip pat e, tai rodo, kiek žiaurus yra žiaurus rašie nusikaltimai Ir kaip jau vakar sakiau, jeigu esate mūsų komitete pirmąjį kartą, mūsų komitete yra svarstomi žmogaus teisų pažeidinėjimai, taigi daugiausia dėmesio skiriame blogybėms, blogiems dalykams, kadangi esate diplomatai, dažniausiai jūs daugiausia dėmesio skiriate pozityviems dalykams, aiškinate, kas yra pozityvų jūsų valstybėse, na aišku, jūs irgi turite teisę pasisakyti, maksimum 3 minutės skiriamos jūsų pasisakymams diskusijose. Taip pat norėčiau jūsų paprašyti pasisakyti tais klausimais, kuriuos aptarėme ir kaip e, būtų galima prisidėti sprendžiant šią problemą. Na ir dabar su malonumu norėčiau pasakyti, kad e, žmogaus teisų komitetas puikius santykius palaiko su moterų teisų komitetu. Ir aš norėčiau pasveikinti naująjį moterų, teisų, moterų reikalų komiteto pirmininką Na Gustafsoną. Kaip suprantu, moterų reikalų komitetas tikrai pažengė į priekį, nes paskyrė vyrą e, komiteto pirmininku. Tai yra iš tiesų puiku, jūs esate matyti vienas modernesnių komitetų. Na ir mes e, tikimės tęsti puikų bendradarbiavimą su jūsų komitetu. Gal jūs, ponia Gustafsonai, norite pasakyti? Ačiū, ponia pirmininkė, aš esu pirmąjį kartą žmogaus teisų pakomitetyje. Ir dabar esu naujai išrinktas e, pirmininkas, moterų reikalų e, komiteto pirmininkas. Džiaugiuosi, kad šiandieną vyksta bendras posėdis tarp moterų reikalų ir žmogaus teisų komitetų. Kaip jūs ką tik pasakėte, tai yra ta tema, kur, kuri mums Europos parlamente labai rūpi. Europos parlamentas 2007 metais priemė rezoliuciją šiuo klausimu ir ta rezoliucija buvo pagrįsta gauta informacija pranešimais. Smurtas prieš moteris ES yra labai svarbus klausimas, ypatingai mūsų komitetui. Šiuo metu balandžio mėnesį Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją šiuo klausimu. Na, o komisijai, mūsų komitetui kova su smurtu prieš moteris yra vienas prioritetų, kuris yra patvirtintas penkiamečiame plane. Na ir aš norėčiau akcentuoti ryšį tarp to, kad trūksta lyčių lygybės ir kad e, vešis smurtas prieš moteris. Kalbant apie femicidus, femicid... žudimus, moterų žudimus, tai yra labai e, rimtas nusikaltimas, e, moterų žudimai ir turime pasirūpinti, kad nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn. Ačiū to give the floor to our speakers. We have with us Mr. Kągi, suteiksime žodį kalbėtojams. Ponas Ruiz iš Utrechto universiteto, jis buvo vyresnysis teisininkas e, Amerikos žemynų žmogaus teisų teisme, taip pat Andrėja Medina Rosas, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juarez, Meksika. Na, pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Ruiz. Gracias. Dėkuoju už kvietimą, o taip pat už tai, kad numatyta šiandien aptartis tokią svarbę temą. Tai yra žmogų, žmo, moterų žudimas ir smurtas prieš moteris. Ir taip pat galėsime kalbėti apie atitinkamas Amerikos šalių organus ir tai Amerikos žemynos žmogaus tepsis saugos ir programų sistemą. Taigi dabar e, nu, nušviesiu tuos kriterijus, kuriais remiasi tos mūsų regiono institucijos savo darbe. Ir taip pat pakalbėsiu apie tuos sprendimus, kurie šis institucijas ir priemė ir kurie yra taikomi atitinkamam šalims. Taigi visi tie atvejai, kurie pasiekė Amerikos žemynų šalių žmogaus teisų teismą liečia žmogaus teisės, tai yra žmonių, moterų žudimas ar, ar e, kiti žmogaus teisų pažymio atvejai nebuvo tinkamai išnagrinėti atitinkamose šalyse ir nebuvo primti sprendimai. Būtent todėl šie atvejai ir pasiekė į e, ACHR teismą. Na ir e, tai yra pagrindinės nutartis yra kad būtų užtikrintas teisingumas toje šalyje. Tai yra, kad e, atitinkami tos šalies teismai turi pasirūpinti, kad būtų primti sprendimai ir jie būtų įgyvendinami. Taigi buvo nustatytas keletas problemų. Ne vien tik tais Centrinės Amerikos šaly, tačiau visa, visose Latino Amerikos šalyse. Pavyzdžiui, viena iš problemų yra tai, kad trūksta techninių, materialinių ir personalo išteklių tam, kad būtų ištirti tie atvejai. Taigi nėra pakankamai išteklių daugelį šalių arba daugelį provincijų, kaimo vietovių, e, daugelį regionų. Taip pat buvo nustatyta, kad daugelis valdžios institucijų ar valdžios institucijų atstovų e, nežino daug apie mm, smurto prieš moteris problematiką. Pavyzdžiui, kai aukų motin, motinos informavo tai, kad jų dukros dingo, tai tarnybos atvejais pasakė, tai jos su savo, su savo vaikinais pabėgo. Ir tiesiog nesureagavo. Taigi tai atsitinka daugelį šalių, daugelį regionų. Taip pat buvo pastebėta, jog tam tikrose regionuose. E, e, įbauginami nuos aukos ar aukų artimieji. Taigi tie patys e, policininkai, teisėjai, prokurorai, kurie atsakingi už atvejį ištyrimą, jie įbaugina aukas ir artimuosius. Ir tokiu būdu pažeidžiamos žmogus teisės. Taip pat įbauginami ir, ir žurnalistai, kurie tyria tuos atvejus. Todėl svarbu, kad e, Latino Amerikos žemynė šie veikiai būtų apsaugoti. Taip pat svarbu, kad e, ne tik geografinių, bet ir kultūrinių poreikių tie žmonės, aukos turėtų prieigą prie teismo sistemų. Nes pas mus Amerikoje yra daug indėnų genčių ir, pavyzdžiui, teismai nepasiūlo vertėjų, kad tie, e, atsiprašau, vertėjų tiems asmenims, kurie nemoka ispanų kalbos, tam, kad šie asmenys galėtų kreiptis į teismą. Taip pat neretai sprendimus priima uh, kariniai teismai, nes jeigu yra įtarimas, kad e, prieš moterį nusikalto kariškis, pavyzdžiui, Meksikoje, Ortega atveju, uh, ne civiliniai teismai turi nagrinėti tokias bylas, o kariniai teismai, karo laukai teismai. Ir tokiu būdu negalima kalbėti apie tokių organų nepriklausomumą. Taip pat mes siūlome priemonės, kurios leistų gilinti žymės, žinias. Pavyzdžiui, tam, kad teisėjai ir prokurorai, kurie tyria tokias bylas, gautų pakank daugiau žinių. Tai yra žinių apie žmogaus teisės, apie moterų teisės, o taip pat ir apie tarptautinius standartus, kurie apibrėžia, kaip reikia atitinkamai atlikti tyrimą. Pavyzdžiui, Istanbulo protokolas dėl to, kaip tirti kankinimo atvejus. Arba, pavyzdžiui, kitas protokolas, kuriame kalbama, kaip atlikti valdžios institucijų nusikaltimų tyrimą. Taip pat reikia informuoti ir visuomenę tam, kad tokiu būdu galima būtų uh, išnaikintas diskriminuojantis požiūris į moterį. Taip pat reikia informuoti ir pačias, pačias moteris, nes moteris, jeigu jos nežino apie savo teisės, nesiekia, kad jos būtų užtikrintos. Taigi tiek teismas, tiek ir komisija e, padeda tom šalims Latino Amerikoje, kurios nori informuoti atitinkamas visuomenės grupės. Taip pat reikia form, formuluoti aukų rehabilitavimo viešoje politiką. Nes e, moterų žudimas yra ekstremalus atvejus, tačiau Pavyzdžiui, tokiais atvejais nukenčia ne tik pati moteris, bet ir jos artimieji - vyras, vaikai, tėvai. Ir kartais jiems reikia medicininės ar psichologinės pagalbos ir to parisi parūpinti valstybė. Ir jeigu išgyvena auka, tai jai reikia dar daugiau pagalbos. Todėl teismas e, rekomenduoja, kokiu reikia priemonių, kurias turėtų taikyti ta valstybė e, vaik, e, aukų reabilitavimo atveju. Kitas dalykas yra aukų orumo atkūrimas. Pavyzdžiui, Kampo Algadonero atveju. Reikia viešo atsiprašymo atveju. Tai yra, kai valdžios institucijos viešai atsiprašo uh, E, aukų artimųjų, kad būtų, pavyzdžiui, būtų pastatyti paminklai aukoms arba aukų vardais būtų pavadinamos gatvės, aikštės tam, kad visuomenė bežinotų apie tokias praktikas ir jas pasmerktų. Taigi štai yra vienas iš tokių rekomendacijų, kurias suformulavo teismas. Taip yra ir papildomų priemonių kurias taiko Amerikos žemyno šalių žmogaus teisų apsaugos ir programos sistema. Pavyzdžiui, reikia kad būtų stebima žmogaus teisų padėtis visose regiono šalise. Pavyzdžiui, Meksikoje tai buvo kampo Algadonero atveju. Taigi, abu organai, komisija ir teismas pasirūpina, kad visų pirma būtų užtikrinta e, aukų reabilitavimas, užtikrintas žalos atlyginimas, stebi, kaip yra taikomos atinkamos priemonės ir tas stebėjimas atliekamas pačiame regione, tai tą stebėjimą atlieka ir pilietinė visuomenė, taip pat ir komisija bei teismas. Tai yra štai toks bendras vaizdas apie tai, kaip Latino Amerikos atitinkama uh, sistema sprendžia šios klausimus. Ačiū labai. O dabar žodį suteiksiu poniai e, Medinai Rusas. Muchas gracias. Dėkoju už kvietimą. Na, kalbame apie e, Chores e, miesto rodo moterų teismo e, tinklo vardu galime pasidžiaugti tuo, kad kalbame apie šią temą ir svarbu, kad ne vien tik būtų žinome apie tokius atvejus, bet kad būtų įmamas veiksmų tam, kad būtų užtikrinta moterų žudimo prevencija, kaip ekstremalios smurta prieš e, moteris išraiška. Taigi, e, tikrai labai džiugu, kad pakviesti e, Amerikos žmogaus teisų sistemos atstovai ir ekspertai, nes manau, kad svarbu, kad atsižvelgti į praktiką, kurie turi abu regionų, nes abu regionai turi praktikos, turi priemonių ir manau, kad tai tikrai padės užkirsti kelią moterų žudimui ir tokiu būdu pagerinti situaciją. Norėčiau tiesiog nušviesti kontekstą, nušviesti jo keletą elementų, apie tai kalbėjo ir žmogaus teisų komiteto pirmininkė. Na, tik visai neseniai moterų žudimas pripažintas kaip žmogaus teisų um, pri, elementas. Prieš 20 metų SEDAV um, pripažino, kad um, diskriminavimas prieš moteris yra žmogaus teisų pažinimo atvejis. Ir per to 20 metų daug kas vyko, e, vyko bendradarbiavimas tarp e, parlamentų, nevyriausybinio organizacijų, e, valdžios institucijų tam, kad būtų sprendžiama situacija. Čia noriu paminėti ir parlamento rezoliuciją, ir ponios Ešton pareiškimą, tačiau ir Latinos, Latino Amerikos parlamentai stengiasi užtikrinti teisinį pagrindą tam, kad uh, E, iš tikrųjų Latino Amerikos šalyse moteris būtų apsaugotas nuo smurto ir kad būtų užtikrintos garantijos tiek moteriams, bet tai kartu tai leistų keistis ir visuomenė tokiu būdu, kad moteris joje galėtų gyventi laisvai, be smurto. Taigi e, per pastarosius 20 metų padaryta nemaža pažanga. Taigi dar sėki sugrįžtant prie kampo Elgodonero atveju, nuo 1993 metų iki 2001 metų buvo uh, užfiksuota 214 moterų, 214 moterų nužudimų šiame mieste, o 2010 metais uh, E, buvo nužudyta 304 moterų, registruota tiek atveju. Taigi visos pastangos, kuris dėjome, visas tas teisinis pagrindas, kuris sukūrėme, visas tas priemonės, kuris buvo apibrieštas, kurias aprėžė tiek tarptautinės, regioninės e, institucijos, tiek ir pilietinė visuomenė, tiesą sakant, nedavė rezultatų tam, kad galėtų būti nutrauktas moterų žudimas arba bent jau būtų už akivaizdį moterų žudimo prevencija. Uh, Taigi pastarėjai duomenys rodo, kad ne vien tik tais padidėjo nužudytų moterų skaičius Juarez mieste ir kitose mies, Meksikos miestuose ir kitose uh, Centrinės Amerikos ir Latino Amerikos šalyse. Tačiau, jeigu pažiūrėsime į moterų, kurios yra žudomas amžius, tai tenka konstatuoti, kad jos kas kart jaunesnės daugelis iš jų yra mergaičių, tas mergaitės dinksto, pasirodo, kad jos yra nužudytos. Taigi, e, e, vis daugiau tokių atvejų, kai moterų žudimai vyksta panaudojant šaunamuosius ginklus ir neišaiškinami tie atvejai, nėra užtikrintas teisingumai, neprimtos nustartis ir taip pat turime duomenis apie tai, kas yra nusikalteliai. Ir paaiškėjo, kad uh, aukų artimiesiems yra labai pavojinga bandyti pasiekti teisingumą, kreiptis į teisminės institucijas. Todėl norėčiau priminti apie mūsų kolegę Marcelą Eskovedą, kuri buvo nužudyta praeitais metais dėl to, kad ji bandė uh, tirti savo dukros nužudimą. Taigi, turint galvoje visą šią situaciją, tenka pripažinti, kad iš vienos pusės padaryta pažangos, abiejose regionuose, tačiau kita vertus tenka konstatuoti, kad e, viskas, kas buvo nuspręsta, visas patvirtintas priemonės toliau nebuvo įgyventytas veiksmingai, nepasiekta rezultatų. Taigi norėtume, kad kalbant apie pilietinę visuomenį reikėtų apibriežti atitinkamus iššūkius nes pilietinė visuomenė tiek Juarez e, mieste, tiek Meksikoje, tiek ir kitose Amerikos e, žemyno šalyse suvokė, kad labai svarbu, jog tarptautinė visuomenė stebėtų tai, kas vyksta, paremtų kolegas, kurie tyrė šios atvejus. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus E, pats teismas yra priemės nutarti dėl Kampal Godon. Tai yra tos žalos atlyginimo priemonės. Neturėtų būti taikomas diskriminavimo kontekste. Reikia dėti pastangas tam, kad būtų keičiama ta pati kultūra, dėl kurios kurios pasakai moteris yra žudomos, o konkrečiai Meksikoje, tačiau ir kai kuriuose kitose Latino Amerikos šalyse dedamos pastangos tam, kad būtų reformuota teisingumo sistema, konkrečiai baudžiama persizimo sistema. Vis dėlto tos sankcijos, kurios yra taikomas po to, neapima mm, tokių savokų, kaip kad ką reiškia kovoti su moterų diskriminama. Šihuava mieste nebuvo iš nebuvo teismo nagri, bylų nagrinimo pasiekoje sumažintas smurtas prieš moteris. Priešingai, tas smurtas tik išaugo. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad uh, E, Amerikos žemino šalių žmogaus teisų teismas turi peržiūrėti tą informaciją, kurią suteikė Meksikos valstybė dėl Campo Godinor. Tam, kad galima būtų įvertinti, kaip Meksika ir vertina savo prisimtus įsipareigojimus. Nes tiesą sakant, tie įsipareigojimai, kuriuos prisimė Meksika ir kitos šalis, neturi prasmės, nes tie įsipareigojimai buvo pervesti, suformuluoti į priemonės. Taigi tų įsipareigojimų nebuvo laikomėsi. Nes ne tai yra svarbu, kiek buvo sukur, su, surenkta kažkokių kursų teismų tarnautojams, bet ir kiek tarnautojas sudalyvavo, bet svarbu, kad kai jau yra, pavyzdžiui, vyksta rinkimai, kad būtų matomi rezultatai, kad mažėtų diskriminavimas prieš moteris. Taigi, manau, kad čia galėtume koordinuoti savo pastangas. Pavyzdžiui, pilietinės visuomenės galėtų politinių požiūrių koordinuoti savo pastangas ir pasirūpinti, kad valstybių taikomos priemonės iš tikrųjų duotų rezultatų, kad jos nebūtų vien tik tais formalios, o taip pat reikia pasirūpinti tuo, kad turimi mechanizmai būtų išnaudoti taip, kad iš tikrųjų būtų išnaikintas moterų žudimas. Labai dėkuoju Jums už tokį išsamų pasisakymą ir už tai, kad jūs paminėjote ir iškėlėte vis, ir kitas problemas. Taip pat norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi pona Kortes Lastra, tikiuosi, kad teisingai ištariu jūsų pavardę. Ponas Koster Lasta yra tarp parlamentinio komiteto su Meksika vadovas. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad Druo komiteto delegacija vyko į Meksiką. Jie vadovavo ponas Howitt, joje dalyvavo ponė Kopa, ponė Andrikinė, ponė Marinesko. Ir kolegos žino, kas vyksta Meksikoje, jie tai pamatė savo akimis. Taigi dabar norėčiau pradėti diskusiją, kas norėtų pirmasis Pane, ponia Huminės. Labadiena. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, dėkoju ir prelegentams. Na, man yra didelė garbė būti šiandieną čia. Na, čia tikrai labai svarbu, kad šiame parlamente būtų išgirstas aukų balsas. Manau, kad mūsų prelegentų dėka, o taip pat ir kitų atstovų dėka, dabar turime galimybę iškirsti aukų balsą, nes aukas pamirštame, pamirštame parlamente ir kitur. Aš, kai atėjau parlamentą, e, kaip tik ir pradėjau dirbti aukų labui. Na ir dabar jau galime sakyti, jog pasiekėme, kad parlamentas e, patvirtins Europoje aukų apsaugos orderį. Nedaug trūksta, kad bus patvirtintas orderis. Tas orderis galioja visiems aukams, bet konkrečiai ypač jis labai svarbus uh, lytinio smurto aukoms, kad šios ša, aukos būtų apsaugotas lygiai taip pat gerai ir kitose šalise, kaip ir savo valstybėje. Taigi, ne viena šalis nekritikuos e, šio orderinio kritikos šių dėtų pastangų, nes šalis iš tikrųjų deda pastangų, kad šio e, aukos būtų apsaugotas, tačiau realių rezultatų trūksta. Taigi mano šalyje, Ispanija, yra daug uh, smurto prieš moteris atveju. Ir tikrai mūsų šalis yra viena iš tų, kuri deda ypač daug pastangų tam būtų kovojama prieš smurtą prieš moteris. 90 procentų e, informavimo atveju yra e, 90 procentų neinformuojama apie tokį smurtą, nes, nes jos baiminasi, galbūt trūksta e, E, materialinių išteklių, jos nesijaučia apsaugotos ir todėl neinformuoja apie patirtą smurtą. Taigi tai yra problema tiek mūsų šalyje, tiek ir Europoje. E, ir Gris Svensson pranešime labai teisingai pasakyta, kad jeigu norime, kad būtų išnaikintas smurtas prieš moteris, turime kovoti iš vien. Ir mes lankėmės Juarez mieste, lankėmės keturias dienas su Meksikan, Meksikos E, delegacija. Na ir mane ypač domino aukos. E, ir daugelis moterų apsaugos organizacijų e, taip pat rūpinasi šiais klausimais. Jeigu jūs domins, apie tai kalbėsiu, taip pat kalbėjau ir su mm, prokuratūros atstovais, su teismų atstovais, su Patricija Knos. Taigi, matau, kad Meksikos valdžios institucijos stengiasi ir nori pakeisti situaciją. Tačiau man buvo pasakyta, kad tą pokytį pasiekti labai sudėtinga. Taigi, vis, aš du sikius su delegacija lankiausi Meksikėje, Meksikoje. Ir kiekvieną sykį man labai iškurūpi žmogaus e, teisų apsaugos klausimai. Ir Meksikos valdžios institucijos yra nusteikusios atvirai, generonoriškai, tačiau vis dėlto, kai galvojame apie moterų padėtį, aukų padėtį Meksikoje, labai svarbu, kad būtų išgirstos saugos ir stengsiuos dirbti aukų labui tiek čia, tiek Europoje, tiek ir Meksikoje. Dėkuoju poniai Jiminės ir dabar žodis susitikimas Rauliui Romeva tenido. Dėkoju. Sveiki atvykę, trumpi pamastymai. Manau, kad labai svarbu stengtis, kad e, reikia stengtis pasiekti, jog būtų suvokima, jog moterų žudimas nėra Meksikos problema, tai yra e, pasaulinio masto problema. Jeigu tai, kad Meksikoje yra ši problema, nereiškia, kad kitose pasaulio vietose nėra tos problemos. Deja, ši problema aptali visame pasaulyje. Taigi e, tiek Meksikoje, tiek ir Arabų šalise, e, tiek ir Europoje egzistuoja ta problema. Deja, tai yra fenomenas, fenomenas kuris yra universalus, kuris nesilaiko sienų. Ir E, aišku, kiekviename kontekste šis fenomenas turi savo specifiką, nes, aišku, situacija kiekvienoje šalyje yra skirtinga ir todėl reikalingios priemonės pritaikytos konkrečiai tai situacijai. Tačiau bet kuriuo atveju reikia prisiminti, kad tai nėra toks fenomenas, kuris apsiriboja vieną valstybę ar vienu e, pasaulio regionu. Kitas dalykas yra štai koks. Aš manau, kad čia reikėtų pažvelgti į istorinę perspektyvą prisiminkime, kad tas įvykis, apie kurį šiandieną kalbama, tai yra vyksta ket, ketvirtas iki. Pirmas iki 2006 metais parlamente du parlamento nariai, moteris ir vyras, aš ir viena kolegė iš socialistų frakcijos surengėme klausimą skirtą tam, kad šis, ši tema būtų aptarta. Na ir tuo metu buvo labai sudėtinga įtraukti skirtingus uh, komitetus iš šį darbą. O dabar jau nebe du parlamento nariai, o du komiteto nariai aptarė šį klausimą. Taigi matome, kad situacija gerokai pasikeitė, skiriama temai daug daugiau dėmesio. Ir kasdienėme parlamento darbe vis daugiau dėmesio skiriame šio klausimui. Taigi, kai 2006 metais pradėjome šį procesą, to ir norėjome. Ir manau, kad turint galvoje mūsų darbo pobūdį, tai yra teigiamas dalykas tačiau problema išlieka. Tačiau žvelgiant iš parlamento darbo perspektyvą, tikrai džiugu, kad pasiekti rezultatą ir norėčiau dabar padėkoti dviem asmenims, kurie man yra labai brangusi ir svarbu šiame procese Vardiero e, salės gale. Ji yra vienos iš aukų motina ir e, tas, ta byla dar tyrimai, Papa de Hester, Jis taip pat yra mūsų tarpe šio klausimo metu ir jie yra uh, ne vien tik tais jų vaikų nužudimo um, ir tyrimo atstovai, bet apskritai jie kalba apie visus atvejus, apie visą problemą. Ir pavyzdžiui, E, buvo kalbama apie situaciją konkrečiai Meksikoje, apie situaciją su karnimu, apskritai konfliktus, vis didesnį žudimų skaičių ir taip pat, taip, tas kontekstas yra labai svarbus, nes dabar ypač išsiplėtė narkotikų uh, gabenimas, dėl to kylantis konfliktai ir dėl to didės smurtas. Lygiai tas pats pasakytina ir Nikaragva apie Kolumbiją. Tai jeigu yra kažkoks ginkluotas konfliktas visuomenėje, tai aišku, tai sąlygo ir smurto didėjimą. Tačiau tai nėra vienintelė priežastis. Tai nėra motyvas netirti priežaš, kitų priežasčių, netirti smurto atveju. Galbūt daugelio atveju ta situacija atrodo panaši nes tarkim yra konflikto situacija. Bet taip, iš tikrųjų, konflikto situacijoje dėl to, kad valstybė negali užtikrinti joms apsaugos, moteris ir tenka dažniausiai smurto aukomis. Taigi turime pagalvoti mes kaip par Europos parlamentarai, kaip Europos Sąjunga galėtume sureaguoti. Mes negalime leisti statymo nei Nikaragvoje, nei Gvatemaloje, nei Meksikoje, tai ne mūsų kompetencijos klausimas, tačiau mes galime pasinaudoti dvi šaliais santykiais ir čia noriu pasidžiaugti uh, tuo, kad dalyvauja kolega Kortės ir noriu padėkoti jam e, už jo suvaidintą vaidmenį, pavyzdžiui, Meksikos atveju, Centrinės Amerikos valstybių atveju Taigi, galime pasinaudoti dvišaliais santykiais tam, kad galėtume patvirtinti atitinkamas priemonės. Pavyzdžiui, Europoje turime atitinkamas priemonės, Centrinė Amerika yra taip pat priemonių, Meksikoje yra priemonių ir galime bendrai pasižiūrėti, kokias priemonės galėtų duoti rezultatų. Na ir paskutinis dalykas. Labai aiškiai pasakytų du kalbėtojai, tiek ponas Rysas, tiek ir ponė Medina Rose kalbėjo apie tai. Manau, Reikia suvokti, kad čia reikia holistinio požiūrio. Taip pat reikia pasižiūrėti į mokymo, švietimo vaidmenį tam, kad galima būtų išnaik, pakirsti pačias šios problemos šaknis, vyriško dominavimo problema. Tai turėtų būti atspirties taškas, o taip pat reikia kalbėti ir apie tokias teisminio tyrimo priemonės, kaip uh, uh, švietimą, mok, teisėjų, prokurorų, policininkų švietimą. Ir taip pat reikia lydėti aukas ir jų artimuosius, tarkim, informuojant apie nužudimą, kreipintis į teismą. Ir taip pat labai svarbus ir reabilitavimo procesas, apie tai kalbėjo ponas e, Ruizas, nes e, labai svarbu lydėti, ne vien tik tais moraliai lydėti e, aukas ir jų artimuosius, bet ir padėti jiems padėti gauti prieigą prie teisingumo, nes neretai, tikrai neretai institucijos nesirūpina, nepasiekia nieko, dirba aplaidžiai, todėl reikia pasirūpinti, kad tos patvirtintos priemonės būtų tinkamai gyventintos ir pasiekti rezultato. Ačiū. Thank you, Mr. Rumeva. Now I... Dėkuoju, ponui Rumeva. Dar du parlamento nariai norėtų pasisakyti, dar kartą norėčiau apžvelgti salę. Trys. Gerai, ir po to aš suteiksiu žodį išorės veiksmų tarnybai. Ponas Havut. Uh, to... Labai Jums ačiū ir dėkoju visiems, kas uh, dalyvavo mūsų delegacijos darbe. Ir aš uh, norėčiau tikrai tik tai patvirtinti, kad moterų žudimų problemos sprendimas yra didelis mūsų prioritetas ir labai svarbu yra uh, nepamiršti šios problemos ir po šiandienos klausimų, po šiandienos renginio. Ir aš dėkoju mūsų prelegentams ir dėkoju už tai, kad jie pas mus atvyko. Dėkoju, kad jie dalyvauja mūsų diskusijoje. Ir taip pat dėkoju kolegai, kuris e, labai domėsi šią problemą. Ir tai yra dar viena sritis, kurioje Europos parlamentas iš tikrųjų daug ką gali pakeisti. Ir aš dėkoju Jums. Uh, už jūsų darbą, už jūsų pagalbą ir galiu pažadėti jums, kad mes jūs paremsime. Aš turiu tris klausimus. Iš tikrųjų, užbėgsiu už akių šiek tiek iš veiksmų tarnybai. Norėčiau paklausti prie legendų. Ką ES jūsų galva padarė, kovodama su šiuo reiškiniu ir tai, ką padarėme, ar tai buvo teisinga jūsų uh, nuomonę ar ne. Aš nieko nenoriu kritikuoti, nes e, mes puikiai bendradarbiaujame su e, delegacija, kuri dirba Meksikoje. Bet Europos parlamento vaidmuo yra aptar, e, svarstyti, kaip ES galėtų prisidėti prie aktualiausių problemų sprendimo. Taigi, todėl noriu ir užduodu šį klausimą. Antras klausimas. Niekas nebejoja, kad Meksika turi labai gerai išplėtotą žmogus teisų gynimo sistemą, joje veikia daugybė organizacijų ir e, žmogaus teisų gynėjų bendruomenė taip pat yra labai stipri. Ir tai be abejo, kiek prieštarauja išsakytoms pastaboms e, apie tai, kad e, moterų žudimo problema tik tai auga ir kad nu, jos, jos aukomis dažnai tampa merginos, jaunos merginos. Ir todėl aš norėčiau jų paklausti, kodėl esant tokiai gerai žmogus teisų gynimo infrastruktūrai, moteris vis dar yra žudomos. Ir dabar kreipiuosi į poną Rom, uh, Rauromerą. Uh, Jūs kalbėjote apie tai, kad nereikia kalbėti, kad smurto prieš moteris problema yra tik tai vieno kokio žemino, kokio nors žemino problema. Tai yra viso pasaulio problema. Tačiau akivaizdu, kad uh, Lotynų Amerikoje problemos uh, yra, it, ši problema yra itin aktuali. Kaip jums atrodo, ar tai yra tiesa? Ir mano klausimas todėl būtų toks, ar egzistuoja kokia nors ypatinga moterų žudimo problema Latino Amerikoje ir jei taip, tai kuo ši problema Latino Amerikoje skiriasi nuo moterų žudimo problemos apskritai. Taip mes, e, tai gal padės mums geriau suvokti šio reiškinio esmę ir padės mums e, geriau su juo kovoti. Išorės veiksmų tarnyba domisi šią problemą. Tačiau aš norėčiau paklausti, ką mes, Europos parlamentas, galėtų padaryti tam, kad papildytume e, jų veiksmus. Mes e, nekartą svarstėme šią problemą su tarparlamentinės e, delegacijos vadovu labai sėkmingai ir mes norime prisidėti visomis išgalėmis. Ir todėl aš norėčiau išgirsti, ką mes, Europos parlamentas, bendradarbiaudamas su kolegomis Meksikoje galėtų prisidėti prie šios problemos sprendimo. Pirmiausia, atsiks žodį poniai Keller, po to poniai Kortas ir po to jūs išsims galimės atsakyti šį klausimą. Pone Keller, labai jums ačiū. Labai sunku yra e, kalbėti apie tai, dėl kokių priežasčių žudomos yra moteris nes šios priežastys gali būti įvairios, tai yra ir kultūrinės, ir uh, socialinės pro, uh, priežastys, ir e, jas spręsti nėra lengva. Tačiau panašu, kad tie, kas domisi šiuo klausimu ilgą laiką, uh, teigia, kad tiesiog šios problemos paviešinimas uh, pripažinimas, viešas pripažinimas, pavyzdžiui, kokio paminklo, monumento e, pastatymas turi, galėtų būti vertingas. Bet to panašu, kad e, e, dabartinės aplinkybėmis nusikaltėliai tie, kas žudo tas moteris, moteris gali tiesiog tęsti savo nusikalstamą veiklą. Egzistuoja e, komitetas, e, kuris rūpinasi e, moterų žudimo problema. Ir kiek aš supratau, jis puikiai dirba, jis parengė daugybę ataskaitų, kuriuose yra nurodyta konkrečių pasiūlymų, kaip galima būtų kovoti su šia problema. Ir juos galima būtų įgyvendinti, tačiau kažkodėl atrodo, kad visuomet sunku yra tai daryti. Pavyzdžiui, paminklo pastatymo klausimas yra pagybęs ore bet to kai kurios kitos rekomendacijos nėra e, įgyvendinamos. Taigi mes turime aiškę analizę, padėties analizę, kurią parengė žmonės, e, kurie specializuojasi Meksikos e, reikaluose. Turime konkrečių rekomendacijų, tačiau vis tiek reikalai nejuda iš vietos. Taigi, ką mes galėtume daryti tam, kad uh, nedelsant visos šios rekomendacijos būtų įgyvendintos. Po to galima būtų svarstyti be abejo bendresnės problemas, pavyzdžiui, pagrindinių teisų problemas. Bet, manau, svarbiausia pirmiausia pareikalauti, kad visos rekomendacijos būtų tinkamai įgyvendintos. Dabar ponas Kortės Lastro. Seimų vieną. Dėkuoju. Na, iš tikrųjų labai malonu ap, apsilankyti žmogaus teisų pakomitėje. Na ir mes buvome pakviesti išklausyti delegacijos į Meksiką vizito rezultatus. Taigi, taip pat mane viskas domina, kas yra susijęs su Meksika. Taip, Mm, par... Daugiau keletą metų mes bendravom su Meksikos institucijomis ir delegacijos su Meksika um, darbo tvarkė visuomet yra įtraukiami žmogaus teisų klausimai. Taigi, tas diskusijos, kuris vyksta tarp ES parlamento atstovų ir Meksikos parlamento ir senato atstovų. Taigi toje bendroje komisijoje, tame bendrame komitete visuomet kalbame žmogaus teisų padėtį tiek Meksikoje, tiek ir Europoje. Taigi yra abipusės diskusijos. Ir tos diskusijos vyksta nuolatos ir kiekvieną sėki per kiekvieną posėdį kalbame apie šios klausimas. Na ir kai vyksta Meksika, bendrame komiteto posėdėje. Kitas posėdis įvyks lapkričio 24-28 dieną ir be kita ko to posėdžio metu kalbėsime apie žmogaus teisų padėtį ir su kolegomis iš Meksikos kalbėsime apie šią temą ir kalbėdami apie žmogaus teisų klausimus, be kita ko, aišku, kalbėsime ir apie moterų žudimą. Na, e, Meksikos delegacijai šie klausimai atrodo labai jautrus nes, kaip sakė Raulis, e, yra dvi delegacijos, dvi komisijos ir viena delegacija, kuri dirba ties šios klausimus. Ir lapkričio 28 dieną prašėme kolegos Hobbit e, informuoti mus apie jo delegacijos vizitą Meksikoje. Na ir šios e, delegacijos nariai kartu su panu Havitu galės pasidalinti e, savo įspūdžiais. Na, kaip jau prieš tai sakė ir kiti parlamento nariai, aš taip pat manau, kad e, žmoterų žudimas nėra vien tik Meksikos problema, nors aišku, Meksikoje ši problema turi specifinės charakteristikas, tai yra pasaulinė problema. Ir Meksika, aišku, išsiskiria šiame kontekste. Na, ši problema yra viešai žinoma. Ir žinome, kad moterų šeimo problema yra tam prisusijusi su narkotikų gabenimo problema. Ir todėl moterų žudimas šiame kontekste ypač išriškėja. Taigi mes ir toliau mūsų delegacijoje kalbėsime apie moterų žudimą. Na ir kaip paprastai, mišrėje komisijoje kartu su kolegomis iš Meksikos mes, aišku, kalbėsime apie moterų žudimą žmogaus teisų kontekste. Na, ir kalbėsime apie pilietinę visuomenę. Tai, aišku, yra pil, esminis dalykas. Kalbėsime pilietinės visuomenės traukimą tiek Meksikoje, tiek Europos Sąjungoje. Tai nėra lengva, nelengva išryškinti tokias problemas. Svarbu informuoti, patraukti savo pusę pilietinį visuomenę tiek Meksikoje, tiek apskritai visoje Centrinėje Amerikoje. Reikia taikyti priemonės, be kitako švietimo mokymo priemonės. Uh, Ir delegacija yra tam tikra ES ambasada Meksikoje. Ir todėl manau, kad galime ypatingai atkreipti dėmesį šį problemą. Taigi turime delegaciją, turime bendravimo su pilietinė visuomenė forumus, atvirai žvelgime į bet kokius pasiūlymus, kuriuos galėtų suformuluoti Meksikos delegacija, tam, kad galėtume bendradarbiauti su Meksika, padaryti pažangas, nes manome, kad Meksika yra svarbi sąjungininkė Europos Sąjungai, svarbus partneris ir su Meksika palaikome puikius santykius. Ir todėl manau, kad būtent šiuo pagrindu tiek Meksika, tiek ir ES galėtų bendradarbiauti per įvairius turimus bendrus organus, pažiūrėjau, bendrą komisiją, tam, kad galėtume padėti spręsti šią problemą. Turime ir toliau dėti pastangas šias rytyje. Ir mm, manau, e, kad parlamentas, mūsų komitetas turi tinkamą priemonę, tai atitinkamą delegacijos su santykiu Meksika ir būtent šios delegacijos dėka galime bendradarbiauti su Meksika, kalbėti apie šios klausimus ir nešti savo indėlį. Štai tok, tokias mano pastabas. Ačiū. So, thank you. And now... Ačiū. Dabar norėčiau žodį suteikti Marijai Goci iš Europos išorės veiksmų tarnybos e, padalinio atsakingo už Meksiką. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už galimybę suteikta mums šiandieną pristatyti ir papasakoti, ką išorės veiksmų tarnyba ir komisija daro moterų žudimų ir smurto prieš moteris problemos srityje. Ir norėčiau pateikti atsakymą ponui, į pono Hauito klausimą dėl, dėl to, ką mes darome. Jūs nuspręsite, ar darome teisingai ir, ir ar su teisingai žmonėmis. Uh, Kaip buvo pasakyta anksčiau, pastaraisiais metais teisėkuros ir teismų srityje Latino Amerikoje buvo pasiekta daug kovojant su smurtu prieš moteris. Dauguma valstybių patvirtino įstatymus, konkrečius įstatymus dėl smurto prieš moteris. Gvatemaloje, Meksikoje yra federalinis įstatymas priimtas ir taip pat e, valstijų 28 valstijose yra priimti specifiniai įstatymai. Taip pat buvo įkurti, įsteigti specialiųjų prokuro, įsteigtos specialiųjų prokurorų tarnybos, kurie svarsto šias bylas. Taip pat valstybinės institucijos buvo įsteigtos, kurių tikslas kovoti su smurtu prieš moteris. Taip pat tarptautiniu mastu daugia šalių pagrindų buvo patvirtintas sukurta teismų sistema, svari teismų sistema ir Kambolo Enero nuosprendis buvo labai svarbus, pagal kurį valstybė yra laikoma atsakinga už moterų apsaugą ir už smurto prieš moteris bylų tyrimą. Taigi tie žingsniai leido pripažinti problemos esmę, kaip sakė ponė Keller. Taip pat buvo sukurtas tinkamas teisinis institucinis pagrindas. ES teikė paramą tokioms, tokiems poslinkiams ir buvo tas klausimas nušviestas tarptautinių lygmenių per ES rezoliuciją ir kovos su, su smurtu prieš moteris gairės, taip pat ponios Aštin pareiškimai buvo labai svarbus ir taip pat bendradarbiaujant ir keičiantis geriausios praktikos pavyzdžiais, teikiant techninę pagalbą. Tapo įmanoma patvirtinti tuos įstatymus. Pavyzdžiui, Meksikoje vykdomas projektas, finansuojamas iš žmogaus teisų ir vystimosi priemonės. Tikslas Vera Cruz valstijoje patvirtinti specifinį statymą dėl kovos su smurtu prieš moteris. Šių reformų įgyvendinimas ir sukurtų mechanizmų pasiekti rezultatai nebuvo labai greiti. Tam tikrais atvejais situacija netgi pablogėjo. Tačiau turime suprasti, kad reikalingi svarbus pokyčiai žmonių socialinės kultūros pokyčiai, šalies administravimo ir teismų kultūros pokyčiai. Taigi išorės veiksmų tarnyba mano, kad dabar svarbu daugiausia dėmesio skirti tam, kad rezultatai būtų įtvirtinami ir kad būtų veiksmingai įgyvendinamos reformos ir sukurti mechanizmai. Taigi štai tą ir darome pastaruoju metu vyksta dvišalis bendradarbiavimas, kurio pagrindinis, kur pagrindinis dėmesys yra skiriamas viešųjų institucijų stiprinimui, taip pat institucijų koord, veiksmų koordinavimui daug dėmesio skiriama ir taip pat e, ypatingas dėmesys e, kovai su smurtu prieš moteris. Ir yra netgi atskiri komponentai kovai su moterų žudimais ir uh, Europos ekspertai kartu su Meksikos atitinkamomis institucijomis parengė tyrimų protokolus, tyriant lyties pagrindų padarytus nusikaltimus. Tie komponentai, tie moterų žudimo, žudimų tyrimų komponentai atsispindės ir bendradarbiavime ateityje, žmogaus teisų srityje, e, dvišalėme bendradarbiavime su Meksika. Gvatemaloje vėlgi vykdomas projektas kovai su atskirtimi. Jo tikslas sustiprinti tas institucijas, kurios yra atsakingos už moterų reikalus. Taip pat finansavome pagal Euros, Europos socialinį projektą strateginį teismų sistemos planą įgyvendinant kovos su moterų žudimais įstatymus Gvatemaloje. Panašus projektas yra gyvenimas ir El Salvadore, kurio tikslas sustiprinti nacionalinį moterų teisų mechanizmą. Taip pat e, lygių, lyčių, lygių galimybių planai yra įgyvendinami savivaldybių lygmenių. Mes manome, kad e, bendradarbiavimas ir teismų baudžiamosios sistemos uh, reformą Latino Amerikoje, Centrinėje Amerikoje, ypatingai Guatemaloje ir Meksikoje. Tai yra iš principo naudinga ir tyriant moterų žudimų bylas. Bendrai kovojant su nebaudžiamumu. Pavyzdžiui, Gvatemaloje pateiksiu konkretų pavyzdį, kuris puikiai iliustruos situaciją. Kaip žinote, tarptautinė bendruomenė ES remia komisiją, kuri kovojo su nebaudžiamumu Gvatemaloje. Ši komisija dabar padeda tirti labai svarbę bylą, moters nužudimo bylą. Plėstina Sekavica e, buvo nužudyta. Dažnai man ši moteris yra iš aukštesniosios viduriniosios klasės, taigi tai nėra tik tai pačių žemiausių visuomenės sluoksnių problema, tai yra visiems sluoksniams visuomenėje būdinga problema. Ta moteris buvo įtariama nužudyta savo vyro. Na ir ta byla buvo dangstoma žudiko motinos o motina yra aukščiausio teismo teisėja. Tai čia yra labai svarbi byla, kadangi tokiu būdu daugiau e, dėmesio susilauks moterų žudimo problema, kaip socialinė problema Latino Amerikoje ir komisija dabar tyria šią bylą, remiant, aišku, tarptautiniai bendruomeniai. Pateikiau pavyzdžių, kas vyksta dvišalių pagrindų bendradarbiaujant Europos Sąjungai su Meksika, su Guatemala ir taip toliau. Tačiau šalia to, kaip žinote, yra ir žmogus teisų ir demokratijos priemonė, kuri teikia paramą, pagal kurią tikima parama pilietiniai visuomeniai. Ir čia vyksta įvairūs dalykai. Pirmiausia, yra stiprinama pilietinė visuomenė, jos gebėjimai stebėti viešųjų viešosios tvarkos įgyvendinimą tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmeniu, kalbant apie moterų teisės ir kovojant su smurtu prieš moteris. Tačiau teikiame paramą dar ir pilietiniai visuomeniai tuo met, kai pilietinė visuomenė pagelbsti psichologiškai, emociškai nukenti, nu, nužudytų moterų artimiesiems. Taip pat padeda jiems e, kreiptis į teismą dėl artimojo, artimosios nužudimo. Na ir turiu pasakyti, kad Meksikoje maždaug 30 procentų mūsų finansuojamų projektų pagal žmogaus teisų ir demokratijos priemonė yra susijęs su lytimis. Tačiau tai nėra vienintelė kol kas priemonė, kurią naudojamės pagal teminę nevalstybinių veikėjų ir vietos savivaldos priemonę mes remiame ir regioninius projektus, kurių tikslas parengti strategijas ir planus kovojant su smurtu ir moterų žudimais vietos regioninių nacionalinių lygmenių Centrinėje Amerikoje įvairiose jos valstybėse. Na žinoma, šalia tų konkrečių kovos su moterų smurtu ir moterų žudimų projektų dar bandome kovą su smurtu prieš moteris integruoti į kitas bendradarbiavimo sritis. Ir aš norėčiau pateikti įdomų pavyzdį apie Gvatemalą. Vyksta af apalaus stalo diskusijos lyčių klausimais. Ir Tose diskusijose dalyvauja įvairūs e, donorai iš Guatemalos. Ten bandoma aptarti lyčių klausimus bendradarbiaujant. Kol kas daugiausia dėmesio skyriau bendradarbiavimui, bet dar trumpai norėčiau paminėti tai, ką mes darome politinio dialogo plotmėje. Nes šį klausimą keliame dažnai ir įvairiais lygmenimis žmogaus teisų dialogas vyksta su Meksika ir moterų žudimai, aišku, yra labai svarbus e, keliamas klausimas. Taip pat pateik, paskelbėme pareiškimus, e, kai Meksikoje buvo nužudyta viena moteris ir kitais atvejais e, tuos pareiškimus padarome ir tas per vietinės žmogaus teisų strategijas apsilankome susitinkame su žmogaus teisų gynėjais, kurie dirba ypatingai moterų uždimų e, problemos srityje. Ačiū. Dėkoju. Man atrodo, dabar čia yra keletas klausimų. Vienas buvo keltas ne kartą. Kokia yra moterų žudimų padėtis kitose Latinų Centrinės Amerikos šalyse? Ir čia turime jungtinių tautų vyriausiosios įgaliotinės žmogaus teisėms atstovę. Jei suteiksime žodį ir taip pat yra žmonių, kurie pristatys e, regionės problemas. Pone Etelvina Perės Lopės yra iš komisijos, kurios, e, kuri dirba kovos su smurtu prieš moteris Meksikoje srityje ir mus ką tik informavo, kad žmogaus teisų Ispanijos, Ispanijos užsienio reikalų ministerijos žmogaus teisų departamento atstovai atvyko į mūsų susitikimą, taigi aš irgi jums suteiksiu žodį. Ir po to kalbėsime konkrečiai apie Meksiką ir ponia Žarė iš Junktinių tautų vyriausiosios įgaliotinės tarnybos dar pasisakys. Taigi, Pone Perės Lopes, prašau. Muchas gracias. Es... Dėkuoju. Atstovauju nacionalinį komisiją, kuri yra skirta e, smurto prieš moteris išnaikinimui ir prevencijai. Norėčiau informuoti apie Meksikos valstybės įsipareigojimus užtikrinti moterų ir mergaičių teisės. Uh, Na, Iš tikrųjų, dar reikia gyventi daug priemonių ir labai svarbu pabrėžti, kad nuo 2007 metų dėtos tiesiekuros pastangos, taip pat ir pastangos formuojant viešąją politiką. Nuo 2007 metų patvirtintas um, įstatymas, pagal kurį moteriams turi būti ištikrinta apsauga nuo smurto ir tai yra, ar, um, ar buvo orientuotas į tokias šalis kaip Ispanija. Taigi e, dvėlinamės praktiką ir patirtimis Ispanijoje dėl to, kaip veikia šis įstatymas. Na, tai nėra įstatymas, pagal kurį yra skirimas sankcijas, tai yra tiesiog orientacinis įstatymas, pa, teisinės pagrindas, nes nuo 2007 metų turime e, teisinį pagrindą kovai su moterų žudimu kovai su smurtu prieš moteris. Na ir šiame kontekste įdomu pasižiūrėti, kaip žiūrima nebaudžiamumo tema. Nes e, e, smurtą prieš moteris apibrieštė kalbama ir apie ne, nebaudžiamumą. Kai kalbame apie smurt, lytinį smurtą, aišku, galima kalbėti ir apie vyrų žudimą. Tačiau vis dėlto 2011 metais e, Meksikoje buvo aš aštuonios valstijos apibrėžė moterų žudimą kaip nusikaltimą, tai kaip konkrečią smurto prieš moterį e, išraišką. Na, na ir sugrįžtant prie 2007 metų įstatymo. Na ir patvirtina šis įstatymo e, didelis skaičius Meksikos institucijų e, patvirtino išvestinius įstatymus, federalinius įstatymus, kurie užtikrina moterų apsaugą nuo smurto. Ir tai atsiliepia ir viešai politika, teisėjai, kurai, na, nu, o svarbiausia yra skirtas atitinkamas biudžetas. Taigi, Meksika e, rūpinasi, kad būtų skirtas uh, finansavimas skirtos lėšos federalinių lygių. 2008 metais buvo skirta apie 400 milijonų eurų, o 2011 metais yra daugiau nei 200 milijonų eurų. Taigi e, Meksika yra viena iš pionierių, kuris skiria tinkamą finansavimą kovai prieš lytinį smurtą, kovai su moterų ir vyrų žudimu. Moks, Meksika apibrėžė moterų žudimą kaip konkrečią nusikalstamą veiką. Bet reikia žengti dar toliau. Reikia apibrėžti uh, e, baudžiamį procesą, apibrėžti tyrimą. Reikia pasirūpinti, kad moteris nebūtų diskriminuojamas dėl savo aprangos, dėl savo e, seksualinio elgesio ir negalima teikti, kad tai paskatino nusikaltelį imti smurto prieš ją. Na, ir tai yra svarbi moterų žudimo kaip nusikaltumos veikos apibriešties. Tai yra svarbus moterų žudimo kaip nusikaltumos veikos tai elementai. Meksika taip pat rūpinasi, kaip užtikrinti tokio nusikaltimo prevenciją. Ir 2010 metais nacionalinė kovos prieš smurtą prieš moteris komisija e, rūpinasi, kad būtų kuriamos speciali, kuriamis specializuoti tei, teisingumo centrai skirti moteriams, kuriuose dirba uh, specializuoti policininkai, psichologai, teismo tarnautojai, psichologai, kurie padeda moteriams tapusiams aukomis. Na ir teisingumo moteriams te, centrai pasižymi tam tik tą charakteristiką. Tai yra moteris, kurie įpėsi tuos centrus, gali bendrauti su specialistiku, jom tai reikia tik vieną sykį papasakoti savo istoriją Ir taip pat tuose centruose yra nustatomi tie nusikaltimai, kurio komis tapo moteris. Taip pat atliekama diagnostika, tai yra bandoma išsiaiškinti, kokiu poreikiu turi tos moteris, ar jiems reikia apsaugos, ar priežiūros, ar galbūt prieglopščio jums reikia būsto, kur jos galėtų kartu su savo vaikais gyventi saugiai. Taip pat yra kūriamos erdvės, kai yra ir teisminės institucijos po to pačiu stogu. Nes neretai moteris moteris e, ne vien tik tais nori teisingumo, bet nori ir apsaugos savo ir savo artimiesiams, tarkim, pavyzdžiui, skirybo atveju. Ir tokios erdvės taip pat padeda užtikrinti moterų apsaugą. Nes aštuonios iš dešimties Meksikos moterų kaž, kurios tapo smurto prieš moteris maitėmis, kreipėsi į teisėkros institucijas ir nesusilaukė tinkamo dėmesio. Taigi tų centrų tikslas yra užtikrinti, kad tai nesikartotų. Na, o pabaigai norėčiau pabrėžti, kad Meksikas vyriausybė dar sikiai patikina, jog ji yra pasirengusi bendradarbiauti šiame ir kitose forumuose. Mes dalyvavome bendrose darbo grupės posėdžiuose, kurių metu buvo tvirtinama Europos atitinkama konvencija. Ir norėčiau priminti, kad visai neseniai buvo atidarytas Kampo Algodonero aukoms paminklas ir mūsų komisija uh, prie to paminklo susitiko su aukų artimaisiais ir pažymėjo jų atminimą. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį poniai Ruminės, kuri yra Ispanijos e, užsienio reikalų ministerijos žmogaus teisų departamento vadovė. Labai Jums dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už galimybę trumpai pasisakyti šiame žmogaus teisų pakomitetėje Europos parlamente. Mes kalbame apie nusikaltimą, moterų e, žudimą ir, kaip sakė daugelis kalbėtojų, tai yra mm, toks fenomenas, kuris uh, neapsiriboja vienu pasaulio regionu, kuris pastebam visus regionuose ir kuris gali turėti savo specifiką kiekvienoje šalyje. Taigi, norint kovoti su moterų žudimu, reikia atlikti tinkamą šio fenomeno analizę, reikia kovoti su, nu, su nebaudžiamumu ir taip pat reikia vykdyti informavimo kompanijas. Taigi, kaip sakė keltas kalbėtojų, labai svarbu, kad su um, svarbu įvertinti um, Amerikos žemynės šalių žmogaus teisų teismas sprendimą dėl Kampo Algadinero, nes e, tas sprendimas priima, e, apima visus e, tris aspektus. Na ir labai svarbu, kad priminti, kad šis sprendimas yra svarbus ne vien tik tais Meksikai, bet visam regionui, nes e, šį sprendimą priėmė Amerikos žemynų šalių žmogaus teisų teismas, tai yra visos Amerikos žemynų institucija. Ir e, e, pagal šią nutartį kaltė gali būti nukiteisti, patraukti atsakomybėm, bet kuriuo momentu. Taigi, Ispanijos e, užsienio reikalų ministerijos kovos su mur, kovos už žmogaus teisų skyrius, be kita ko gilinasi ir šią problemą. Ir mes turime įgaliojimus stebėti, kaip trečiosios šalis laikosi prisimtų teisinių įsipareigojimų. Uh, Ir kai kalbame apie nutartį dėl kampo Algo Denero, tai svarbu prisiminti, kad ši nutartis remiasi tarptautiniais įsibarigomais, kurių savanoriškai prisėmė e, regiono šalis, pavyzdžiui, Sakose, Kostarika ir Belen, Belen e, sustarimai. Tai yra e, bendro pobūdžio įsipareigojimai ir konkrečiai įsipareigojimai kovos prieš smurto prieš moteris rytyje. Ir mūsų skyrius rūpinasi, kad dialoge su e, Latino Amerikos ir Centrinės Amerikos šalimis nuolat būtų kalbama apie žmogaus teisų klausimus, o konkrečiai ir apie kovą su <clears throat> prieš moterų žudimu. Taigi, Taigi mūsų kova prieš moterų žudimą turi ir politinį vatmenį, kuris apima įvairias priemonės, tam nesu tik dvi. Pirmiausia, tai yra e, seminaras skirtas e, moterų žudimo problemai Amerikoje. Jis įvyko Kartachene Indijoje. Tai mes seminare dalyvavo atstovai iš Ispanijos tiek ir tiek teisėjai, tiek prokurorai, tiek ir ekspertai, tiek ir e, Latino Amerikos atitinkami atstovai. Seminaro metu buvo išanalizuota nutartis dėl Kampol Gadanero e, nutartis ir jos poveikis ir iš to išplakinčios priemonės kitose Latino Amerikos šalyse. O 2000 2011 metais, birželio mėnesį Madride, įvyko kitas šiam klausimui skirtas renginys ir manome, kad ir ekspertai ir toliau susitiks tam, kad galėtume kalbėti apie šios klausimus. Man atrodo, šiuo metu pabaigoje Panamoje įvyks atitinkamas susitinkamas. Taigi, e, Ispanija ir Ispanijos vyriausybė ypač jautri žiūri į e, smurtą prieš moteris ir todėl bendradadavime su Latino Amerikos šalimis skirtame dėmesio šiam klausimui. Na, bet be Europos Sąjungo ta kova nebus veiksminga. Europos parlamentas yra padaręs nemažai uh, pareiškimų, taip pat yra patvirtintos rezoliucijos ir visą tai rodo, jog pripažįstama, kad egzistuoja moterų žudimo problema konkrečiai Latino Amerikoje. Tačiau labai svarbu uh, kad tiek politinių, tiek lygių, tiek ir teisėkuros lygių ES um, būtų matoma. Tai yra, ES turi dalyvauti tarptautinėse žmogaus teisų formose ir per dvi šalis santykius šis klausimas turėtų keliamas. Pavyzdžiui, 2012 metais vyks ES ir Karibų šalių aukščiausio lygio susitikimas ir jo metu taip pat turėtų būti keliamas moterų žudimo klausimas. Ir pavyzdžiui, per kitus ES um, instrumentus būtų skiriamas finansavimas kovai su moterų žudimu, kad būtų skiriama techninė pagalba, būtų padedama vykdyti samoningumo platinimo kampanijas. Ir taip pat labai svarbu, kad būtų tak, fa, praktiškai taikomos e, kovos su smurtu prieš moteris direktyvos ir jų nuostatos. Ir aš manau, kad ir valstybių narių ambasados galėtų čia prisimti atitinkamą vaidmenį. Na, o pabaigai norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus yra Amerikos šalių, žemino šalių protokolas skirtas smurtui, kovai smurtui prieš moteris. Ir, ir beje, nebūtų manoma tęsti šio projekto labai svarbiaus kovai su moterų žaidimu šiame regione. Dėkuoju Jums už labai konkrečius e, reikalavimus patiktus e, ir Europos Sąjungai. Aš manau, kad mes turime iš tikrųjų reikalauti, kad e, moterų žudimo problema būtų įtraukta į ES ir Meksikos aukščiausių lygių susitikimo vyksančio 2012 m. gegužės mėnesio darbo tvarkę. O dabar aš norėčiau suteikti žodį poniai Dima Jared. Dėkuoju, dėkuoju Jums už šią galimybę kreiptis į Jūs. Aš čia dalyvauju Junktinių tautų aukščiausio, aukščiausiosios komisarės žmogaus teisų klausimais Ir ES įmasi papildomų veiksmų ir Aš kalbėsiu apie tarptautinį, e, tarptautinę dimensiją. Ir taip pat norėčiau pasinaudoti šią progą ir aš Jums papasakosiu apie tą aukščiausiojo žmogus teisų komisaro biuro darbą, kovojant su lytinimi, lytiniais žudimais. Daug jau buvo šiandien pasakyta ir uh, iš tikrųjų visame pasaulyje yra žudomos moteris. Seksualinė prievarta uh, yra reiškinys, kuris pasireiškia visame pasaulyje. Tačiau tam tikrose bendruomenėse šis reiškinys pasiekė neregėtą mastą. Ir tai be abejo neramina ir visuomenė, ir privatų sektorių. Ir žudimai būna įvairių formų. Kartais žudomos yra moteris dėl garbės, kartais dėl ginčių, kartais jas žudo jų partneriai, kartais jos žudomos dėl rasinės ar. ar priklausomybė, ar religinės priklausomybės, e, e, jos žudomos kartu ir e, konfliktų metu. Kai jungtinių tautų specialusis atstovas lankėsi Ganoje, Afganistane, Irane, Meksiko, Meksikoje ir kitose šalise, jodėmis buvo atkreiptas į šią problemą. Uh, Nepaisant to, kad e, kiekvienas regionas turi savo ypatumų, vis dėlto problema išlieka ta pati. Paprastai e, didelį įtaką turi teisinė aplinka. Šie žudimai rodo, kad e, dažnai žudyti paskatina kultūros normos ir moteris žudumos dėl to, kad jos yra moteris. Specialusis pranešėjas dėl smurto prieš moteris nagrinėja šią problemą Ir dažnai moteris žudomos dėl e, visokiojopos diskriminacijos ir e, jų žudikai nėra baudžiami. Mes turime reikalauti, kad būtų vykdoma prevencija, e, šitokių nusikaltimų prevencija, persikėjimas už juos ir kad už tai būtų tinkamai baudžiama. Mums reikia kompres, e, bendros plačios analizės e, ir plačios reakcijos. E, mes ketiname parengti ataskaitą apie smurtą prieš moteris ir moterių žudimus. Ir šioje ataskaitoje bus e, išnagrinėti kiekvieno regiono ypatumai. Ekspertų konsultacijos vyks e, New York'e spalio 12 dieną ir ši e, ataskaita bus pateikta žmogus teisų tarybai 2012 m. birželio mėnesį. Be to, aukščiausio komisaro žmogus teisų klausimais biuras dalyvavo ir ekspertų susitikime, kuris vyko 2010 m. lapkričio mėnesį. Jame buvo aptartos konkrečios priemonės e, skirtos e, kliūtims įveikti e, bei iššūkiai, su kuriais susijama prevencijos, tyrimo, persekiojimo ir nuteisimo sritise. Ir dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad Latino Amerikos regioninis biuras, bendradarbiaudamas su prokurorais Salvadorė, rengia vadovą, kuris būtų naudingas tyrėjams. Ir jei šis vadovas bus patvirtintas, tuomet jį galima bus pritaikyti ne vien Latino Amerikoje, bet ir kitose pasaulio vietose. Ačiū, aš norėčiau pasakyti, kad mes parengsime pranešimą šiuo klausimu ir ponas Gustafson, mūsų abiejų e, komitetai, peržiūrės pranešimą ir žiūrėsime, kaip darbas vyks toliau. Na ir mūsų komitetas siūs delegaciją į rytinę Kongo dalį. Ten vyksta masiniai moterų prievartavimai ir matyt masiniai moterų žudimai taip pat. Kągi, yra dar du parlamento nariai, kurie nori pasakyti, o po to suteiksiu žodį kalbėtojas. Pane Andrikinė bus pirmoji. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu lietuviškai. E, kaip ir kai kurie kiti kolegos, buvau šio pakomitečio delegacijos e, vadovaujamos Richardo Havito narė ir mes lankėmės Meksikoje šiuo metu gegužės mėnesį. Dabar, kai pergalvoju, tai 50 procentų laiko kuri ir susitikimų, kuriuos aš turėjau Meksikoje, buvo su vyriausybės atstovais, prokurorais, ombudsmenais. Kita pusė laiko buvo su nevyriausybinio organizacijų ir pilietinės visuomenės atstovais. Čia ant podiumo e, matau kai kuriuos pažįstamus veidų žmonių, kuriuos mes susitiko Meksikoje. Kelios išvados iš e, mūsų misijos ir iš to, ką šiandien girdėjau. E, manau, kad svarbiausia Meksikos problema tampa teisės aktų gyvendinimas. Ne kova su e, organizuotu nusikalstamumu turėtų būti prioritetas numeris vienas. Ji labai svarbi, bet pats svarbiausias dalykas yra teisės aktų gyvendinimas. Todėl, kad būnant Meksikoje, sunku įsivaizduoti, kokią dar instituciją būtų galima sugalvoti ir įkurti. Visi įstatymai priimti, daugybė institucijų, daugybė žmonių juose dirbančių, Tačiau svarbiausias dalykas, ko trūks, tai yra teisės aktų gyvendinimas. Ir tai tiesiogiai susiję ir su kova su organizuotu nusikalstamumu, ir su smurtu prieš moteris, ir su neubaudžiamumo problemos sprendimu. Aš labai apgailestauju, nes antroji, antroji problema, kurią aš noriu paminėti, yra švietimas. Ir aš apgailestauju, kad mes susitikom su daugybė vyriausybės žmonių, bet mes nesusitikom su švietimo ministru. Todėl, kad mąstymo ir elgesio stereotipus įveikti bet kurioje visuomenėje atima daugiausiai pastangų, laiko ir resursų. Mes čia kalbėjom šiandien apie kultūrinius skir skirtumus, apie tradicijas, tačiau apie tai reikia kalbėti su vaikais, kai jie sėdi mokyklos suole. Ir jeigu aš dar kartą važiuosiu į Meksiką, aš tikrai prašysiu susitikimo su švietimo ministru ir norėsiu žinoti, ir norėčiau žinoti, ar, švieti, ar, ar vidurinės mokyklos programoje yra toksai dalykas kaip žmogaus teisės ar vaikai mokomi ten tų dalykų. Ir aš manau, kad tai galėtų būti ne tik vidurinės mokyklos programuose, kaip privalomas dalykas, bet apie tai reikia kalbėti ir universitetuose. Nes dabar mes kovojam su pasiekmėmis. Vietoj to, kad mes investuotumėm į tai, kad jauni žmonės ateitų į gyvenimą, žinodami bent tuos pagrindinius dalykus kuriuos galima galbūt daugeliu įsuvesti ir į dešimt Dievo įsakymų. Tai, ką mus išmoko mamos, bet mes vėlgi daugelis, daugelis žmonių negali, ne, nesugeba to padaryti. Dar vienas dalykas, apie ką kalbėjo Europos išorės veiksmų tarnybos atstovė, apie valstybės institucijų stiprinimą. Irgi sutinku su tuo ir aš manau, kad ES tam turėtų skirti dar daugiau dėmesio. Aš nežinau, ar tie milijonai eurų, kuriuos mes skiriame Meksikai, yra panaudojami efektyviai, bet aš galvočiau, kad ne institucijų kiekį, bet į ten dirbančių žmonių e, e, kvalifikaciją, į jų ir, ir iš tikrųjų. E, f, manau, kad tai, kad, kad, kad tai yra sritis, su, su kuria, kur, kur, kur mes turėtumėm skirti didesnį dėmesį. Ketvirta mano išvada. Uh, mes niekaip negalim pamiršti ir, ir, ir, ir neskirti dėmesio e, nevyriausybinėms organizacijoms. Jo turėtų būti daugiau. Ne tik tai toms, kurios dirba su tokiais klausimais kaip smurtas prieš moteris, bet apskritai pilietinės visuomenės stiprinimas, nevyriausybinio organizacijų stiprinimas turėtų išlikti mūsų Europ, vienu iš Europos Sąjungos prioritetų. Ir aš manau, kad šitos klausimus išsprendus, kiti dalykai kit, kit, kitos problemos taptų mažesnės, kaip, kaip, kaip nebaudžiamumas, kaip, kaip kova su organizuotu nusikalstamumu. Dar kartą akcentuoju, tai įgyvendinimas, teisės normų įgyvendinimas, mano galva, turėtų būti prioritetas numeris vienas. Ačiū. Thank you, Madam Andrikinė. And now... Dėkuoju, ponė Andrikinė, o dabar aš sutikiu žodį ponui Romeva Rueva. Dėkuoju. Pratestamas tą pagrindinę mintį, kad svarbiausia yra kova su nebaudžiamumu, pasakysiu, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad visos teisinės ir kitokios priemonės būtų skirtas tam, kovai su nebaudžiamumu. Ir tikrai buvo labai įdomu e, išklausyti ponios Perės Lopės um, suteiktų informaciją dėl nutarties dėl Kampo Algodanero, tačiau turiu tam tikrų dviejonių. Ir jis Medina galbūt čia galėtų mums padėti. Jeigu, ne, jeigu prisimenu teisingai, na, tas nutartis primta prieš keletą metų ir be kita ko nutartėje kalbama apie tokias priemonės yra, kad reikia vykdyti specifinius tyrimus skirtus e, kaso Algadinero atveju, taip pat e, ištirti, e, kaip dirbo tie te, tarnautai tyrę šios atvejus. Taip pat reikėtų ištirti tuos bauginimus E, grasinimus prieš e, artimuosius aukų. Taip pat e, reikėtų pasižiūrėti, kas nebuvo padaryta institucijose. Na ir taip pat rinkti duomenis tam, kad galėtume gauti kiek manoma daugiau informacijos apie uh, E, dingusius moteris. Ir manimo yra dar vienas labai svarbus e, priemonių paketas tai susijęs su žalos atlyginimu, kompensacijomis. Na ir, pavyzdžiui, valst... nežinau, ar tai yra federalinė valstybė, nes kai kalbame e, apie Meksiką, tai turime federalinės valstijas. Taigi, e, dalis nutartis ties liečia konkrečiai kompensaciją ir šalies atlygumą. Ir ši dalis taip pat turi būti įgyvendinta. Taigi, daugiai atveju reikia pripažinti, kad daugelis nutarties konkrečių aspektų ir elementų nebuvo įgyvendinti. Thank you very much. Labai dėkoju. O dabar norėčiau suteikti žodį mūsų ekspertams. Ir gal jūs galėtumėt kalbėti ne ilgiau nei penkias minutės. Ir pirmiausia, gal suteiksiu žodį poniai Medina Rosas. Gracias. Eh, bueno, trataré de. Labai jums dėkoju. Aš pasistengsiu atsakyti į visus klausimus, bet to norėčiau pateikti ir ke, kelis pasiūlymus. Kalbėdama apie eh, tai, ar moterų žudimas uh, Latino Amerikoje ir Meksikoje turi kokiu nors ypatingų ypatumų. Norėčiau pasakyti, kad labai dažnai Meksika yra, naud, yra suvokiama kaip ta šalis, kuri geriausiai atspindi situaciją. Teismas labai aiškiai pasakė savo nuomonę dėl Cotton Fields bylos. Labai aiškiai buvo, buvo pasakyta, kad toks smurtas yra pagrystas diskriminacija. Kodėl įsivyravo nebaudžiamumas, kodėl yra neįgyvendinami teisės aktai ir kodėl yra uh, e, išsikerojus diskriminacija. Nors ir buvo pasakyta, kad nuo 1999 metų Juarez e, tapo gerai visiems žinoma vieta. Kodėlgi taip atsitiko? Ogi taip yra dėl to, kad piliečiai įsitraukė į, į e, šios problem, problemos viešinimą. Piliečiai reikalavo, kad nacionalinė ir vietos valdžia imtųsi veiksmų, kad reaguotų tai, kas vyksta. Aš manau, kad mes turime suvokti, kad tokie visuomenės ir valdžios ryšiai yra labai svarbus. Politinėje erdvėje toks bendradarbiavimas yra labai svarbus. Pone Ešton, uh, Europos parlamento delegacijos apsilankimas. Visi šie dalykai, visas šis dėmesys yra labai svarbus mums, kadangi, kadangi e, šie vizitai aiškiai parodo, jog e, tokie žudimai susilaukia politinio atsako. Jei nieks nieko nedarys, nieks niekaip nereaguos, niekada apie tai nekalbės, tai tuomet e, moteris ir bus žudomos toliau. Mes be abejo kalbame daug apie Meksiką, bet nepamirškime ir Čilės, ir Argentinos, ir Nikaragvos, ir Gvatemalos. Ir net Europoje, ir kitur pasaulyje, pavyzdžiui, Afrikoje žudomos moteris. Ir su šiuo reiškiniu reikia kovoti visur. Kai kas minėjo praktinės priemonės, kurių reikėtų imtis Meksikoje ir Latino Amerikoje. Na be abejo, mūsų pagrindinė problema yra teisės aktų neįgyvendinimas ir visiškas nebaudžiamumas. O tai reiškia, kad visos tos priemonės, kurios buvo labai kruopšiai parengtos ir kurios yra sveikintinos ir kurios iš tikrųjų yra labai reikalingos, ir mes džiaugiamės, kad viena šių priemonių yra dialogas su ES, taigi visos šios priemonės turėtų būti tarpusavį suderintos ir turėtų būti skirtos tam, kad realiai galima būtų kovoti su šią problemą. Mums reikia parengti veiksmų planus. Neužtenka vien kalbėti apie šią problemą. Be to mums reikia stebėsinos mechanizmo. Tokio mechanizmo, kuris leistų mums stebėti, kaip yra vykdomi teisės aktai. Ir galime netgi ir, ir kelti klausimą, kokiegi ekspertai yra kviečiami. Meksikoje tai yra labai aktualus klausimas. Pavyzdžiui, pilietinė visuomenė Meksikoje nekartai yra išsakius savo abejonės dėl paskirtų ekspertų, kadangi tie ekspertai nebuvo tinkamai kvalifikuoti, tai nebuvo tie ekspertai, kurių mums reikėjo. Taigi reikia įsigilinti į detalės, nes iš tikrųjų rizikos, kad niekas nepaisės teisės aktų e, yra. Ir būtent teisės aktų negyvenimas yra pagrindinė mūsų problema. Todėl turime galvoti, kodėl egzistuoja diskriminacija. Mums reikia realių rezultatų, mums reikia pakeisti žmonių e, jausinam, mąstyseną. Kai mes tik pradėjome rinkti dokumentus apie nužudytas moteris. Susilaukime daug dėmesio. Dabar tai yra įkurtos institucijos, joms yra skirtas biudžetas, yra priimti teisės aktai, tačiau kažkas, e, kažkaip visa ta sistema vis tiek neveikia. Ir diplomatinis spaudimas mūsų galva yra labai e, reikalingas tam, kad mes iš tikrųjų galėtume pakeisti e, dabartinę situaciją. Dėkuoju dabar panas Rūjai. Eh, trataré de responder rápidamente las. Pabandysiu trumpai sureaguoti iškeltus klausimus. Pirmiausia, dėl e, balsų, aukų balso, tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas. E, svarbu visai Amerikos žemynų šalių žmogaus teisų apsaugos ir programos sistemai. Na ir atitinkama komisija. Nesikį buvo pabrėžta, kad uh, kad formuojant viešąją politiką regiono šalise nesižvelgiama į aukų balsą, o būtent to, ką aukoms reikia. Todėl labai reikia atsižvelgti šį aspektą. Kitas dalykas, Romero ir Reda klausimas dėl e, šio fenomeno moterų žudimo aukų. Tai yra labiausiai pažydžiamas moteris tai moteris, kuris gyvena kaimo vietose, tai dirbančios moteris, tai yra moteris indėnės, tai yra neturtingos moteris, mergaitės. Taip, aišku, yra ir tam tikrų atvejų, kai aukomis tampa ir vidutinės ar klasės atstovis ar aukštuomenės atstovis, tačiau paprastai tai yra pažeidžiamos moteris. Na ir todėl e, mūsų teismas e, ir nurodė e, Meksikai ir kitoms šalims, kad Labai svarbu, kad valstybė žinotų, kas yra tos aukos. Ir todėl reikia surinkti duomenų bazės, kurios parodytų aiškiai, kas yra aukos. Ir tokiu būdu, turėdami šios duomenės, galėsime kovoti su fenomenu. Taip pat tai padės išsiaiškinti, iš kur atsiranda grėsmė. Tik tokiu būdu galėsime kovoti su grėsme. Taip pat e, svarbu paaiškinti, ponas Havit klausė, ką dar galima būtų nuveikti. Na, aš labai kukliai galėčiau pasiūlyti štai ką. Na, konkrečiai, jeigu pažiūrėsime į Meksiką, kaip įgyvenimo kampal Gadanero nutartis. Na ir 2007 metais e, Amerikos žemynų šalių žmogaus teisų komisija e, primė konkretų sprendimą dėl to, kaip moteris aukos galėtų gal, turėti prieigą prie teismų sistemos. Ir ši sprendimas, ši rekomendacija galio visoms Latino Amerikos šalims. Taigi, galbūt reikėtų paklausti, kaip e, šalis, valstybės įgyvendina šias rekomendacijas, šios siūlymus. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, kaip yra e, atliekama tokių nutarčių įgyvenimo stebėsena Latino Amerikose. Reikia pasižiūrėti, kokie kriterijai yra taikomi. Yra trys kriterijai, trys rodikliai. Pavyzdžiui, yra normatyviniai rodikliai. Pavyzdžiui, reikia pasižiūrėti e, ko, konkrečios temos rytie, kokius susitarimus patvirtina ir ratifikavo valstybės, pažiūrėjau, moterų žudimas rytyje. Kaip tai buvo įsilėjo į teisminį sistemą, į teisėkurą, kokie yra reglamentai. Taigi taip pat reikėtų pasižiūrėti, kaip įtraukiama administracija į kovą su šiuo fenomenu. Ir tam yra atitinkamų rodiklių. Yra ir pažangos matavimo rodiklių. Pavyzdžiui, pasižiūrėti, kaip uh, valstybės koordinuoja atitinkamas programas, kiek kursų buvo surinkta tarnautojams, kiek seminarų buvo surinkta, kiek dalyvių, koks buvo biudžetas. Tai visą tai yra svarbus dalykai. Na ir trečias dalykas. Na, konkrečiai kalbant apie Kampo Algodenero, kai buvo primtas nutartis, reikia pasižiūrėti, kokie yra rezultatų rodikliai. Taigi reikėtų pasižiūrėti, e, kiek e, e, kiek dirbo valstybės tarnautojų, prokurorų, e, teisėjų, polit, policininkų šios rytyje. E, toliau pasižiūrėti, kiek konkrečiai buvo nuteista žmonių, kiek buvo pat, pa, nu, įmesti kalėjimą. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, ar auga ar mažėja aukų e, skaičius, nes jeigu aukų skaičius auga, tai rodo, kad viską, kas buvo daroma, buvo netinkama. Taip pat reikia pasižiūrėti, kaip sakė ponia, ar taikomas įstatymas, reikia konkrečių duomenų. Ar taip pat reikia pasiaiškinti, ar išlieka ar neišlieka stereotipai, tarkim, valdžios institucijose. Ir tai yra rodikliai, kuriuos reikia vertinti kartu su kitais rodikliais. Pavyzdžiui, reikėtų pasižiūrėti, ar rodikliai, kurie leidžia pamatuoti, ar egzistuoja ar neegzistuoja smurtas prieš moteris, Ir reikia žiūrėti visą rodiklių visumą, o ne kiekvieną atskirai. Kitas dalykas tai yra e, Europos Sąjungos bendradarbiavimas su e, regioninė sistema. Labai svarbu, kad ES bendradarbiautų ne tik su valstybėmis, su regionais, bet ir su konkrečiomis Latino Amerikos institucijomis. Strasbūro žmogaus teisų teismas e, turi didelį biudžetą siekinti 57 e, milijonus eurų, o mūsų teismo biudžetas kasmet yra 2 milijonai dolerių. O komisijos biudžetas yra 4 milijonai dolerių. Čia turiu galvoje Amerikos žemynos žmogaus teisų komisija. Štai tokie yra uh, skaičiai, kuriuos noriu atkreipti dėmesį. Ačiū. Think... Ačiū labai. Man atrodo, kad apibendrindama jūsų pasisakymus, norėčiau štai ką pasakyti. Akivaizdu, kad reikia daug dėmesio skirti nukentėjusiosioms, pagelbėti joms ir jų artimiesiems. Ir ponas Romeva Irueda pristatė mums porą tėvų, kurie atvyko, kurie yra praradę savo dukrą Ir jeigu jūsų kančias būtų galima paversti kova su šiuo žiauriu nusikaltimu, žmogaus teisės pažeidimu, tikimės, kad tai padės ir kad tai nesikartos nei jūsų valstybė, nei jūsų regione, nei, nie, nie, niekur kitur. Na ir kita vertus yra nusikaltėliai ir ponerosas labai aiškiai pasakė, reikia kalbėti apie nebaudžiamumą. Tai reiškia, kad kalbėti apie tuos, kurie yra atsakingi už šiuos nusikaltimus ne tik tas, kuris nužudė, bet ir visa jo sistema, kas už jo glūdi. Taigi tai yra nebaudžiamumo problema. Na ir kitas dalykas, kaip įgyvendinti įstatymus. Yra labai svarbu. Tarptautinio visa amerikietiškos komisijos e, sprendimai, aišku, yra irgi labai svarbus ir reiks grįžti dar prie tų klausimų. Ir reiks pažiūrėti, kaip yra įgyveninamos priemonės kovai su nebaudžiamumu. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Kortes Lastra. Jūs teigiate, kad lapkričio mėnesį vyks delegacija į Meksiką ir jūs tą klausimą įtrauksite į darbo tvarkę. Dar prieš suteikdama jums žodį norėčiau padėkoti bendro pirmininkui ponui Gustafson iš moterų teisų komiteto ir, ir tikiuosi, kad ir ateityje bendrų posėdžių turėsime. Uh, Dabar trumpai dar ponas Kortes e, e, Lastra nori kažką pasakyti. Sí, muchas gracias. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Manau, kad meksikiečiai puikiai suvokia tas problemas, kur turi jų šalis, tai akivaizdu. Ir todėl manau, kad kalbame čia ne bet kokią šalį, mes kalbame apie svarbę, didelę šalį. Ir aš manau, kad tai yra ta šalis, kuri turi gebėjimų, galimybių žengti priekį sprendžiant šią problemą. Mes galėtume bendradarbiauti su jumis tam, kad padėtumėm spręsti šias problemas. Mes taip pat esame šios problemos dalis. Pavyzdžiui, kai kalbame apie narkotikų gabenimą, tai pas mus daugiausiai suvartojama uh, uh, narkotikų, pas mus ir JAV daugiausiai suvartojami pasaulyje narkotikų mūsų regionuose, todėl esame savotiškai atsakingi už tas jūsų turimas problemas. Taigi reikia kalbėti ne tik tai kaip, kas ką, bet kaip Europos institucijos išorės veiksmų tarnyba galėtų konkrečiai padėti, taikyti konkrečias priemonės. Nepasieksime bendradarbiavimo rezultatų iš karto. Deja, deja. Vis neseniai lankiausi Meksikos federalinės valstijos policijos e, tyrimo tarnyboje, slaptų tyrimų tarnyboje. Ir buvo kalbama tenais apie tai ir apie smurto prieš moteris problemą, moterų žudimų problemą. Ir trūksta žinių. Ir aš manau, kad pavyzdžiui, galėtume teikti tokią pagalbą, kaip, teikde, kaip kad teikdami žinias teisėjams, policininkams, prokurorams, Tai galėtų būti bendradarbiavimo būdas. Teikti techninę pagalbą. Taip, jiems tenka gyventi labai sudėtingo situacijoje. Visi esame sudėtingo situacijoje, tačiau reikia vis tiek bendradarbiauti. Turime prisimti svarbių įsipareigojimų. Meksikos ir Centrinės Amerikos valstybių atžvilgių. Centrinės Amerikos šalis mane verčia labai susirūpinti. Ne vien tik tais kovos su moterų žudimus rytyje, tačiau apskritai plačiame kontekste ir tai turime daryti struktūrizuotai. Nes kitaip nepasieksime rezultatų. Taigi, kelias sudėtingas, esame atsakingi už daugelį to problemų, kur jūs turite ir tik bendrai bendradarbiaudami galėsime tai spręsti. Tačiau dėja, aišku, vis dėlto aukų skaičius yra labai didelis. Nu, pažiūrėsime į Ispaniją. Taigi Ispanija, kuri labai aiškiai nusistatė e, prioritetus šios rytėje ir labai skaidriai kovoja su šia problema. Ir vis dėlto, nežiūrint to, kad yra didelis skaidrumas ir apmokyti teisėjai, darbuotojai toliau, vis dėlto yra didžiulis moterų nužudimų skaičius. Deja, deja. Taigi, tai yra visuomenė informuoja, am apmokama, ta problema išlieka didžiulė. Taigi, te lieka tik eiti tuo keliu, dėti bendras pastangas, bendradarbiauti ir tikiuosi, kad ilgainiui, dirbant iš vien, pavyks mažinti šios problemas mastus. Ačiū. Thank you, Mr. Cortes Lastra. Now I have... Dėkoju, ponia Cortes Lastra. Na kągi, turime baigti šios viešus e, klausimus. Norėsiu, norėčiau priminti, kad kitas posėdis įvyks spalio 5-ąją, 3 val. po pietų. Tada vyks bendras posėdis užsienio reikalų komitetu ir vystimosi komitetu. Ir ten daugiausia dėmesio skirsime, aišku, Sakarovo premijos galimiems laureatams. O po to dar lapkričio 17 vyks kitas posėdis. Ačiū ir dėkoju už tokį gausų dalyvavimą.